Kaufmans nuo sausio pirmos dienos jos pakeis kitas kolegės. Pagal e, septintąją straipsnį ir pagal ketvirtą e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį e, abi e, naujos kolegės pradeda dirbti parlamente nuo nurodytos datos. E, aš e, sveikinu šias kolegės ir E, tikiuosi, kad jos pagal darbo tvarkos taisyklės e, pradės dalyvauti Europos parlamento posėdžiuose ir kad jos pateikė savo deklaraciją raštu, kad, jų, e, kad jos netlieka jokių funkcijų.